balsuojama dėl šios e, rezoliucijos. Dėkuoju visiems, o dabar einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl G20 susitikimo rezultatų. Norėčiau paprašyti pono Gozi mm, pasisakyti. Prašau. Grazie, grazie Presidente, Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, dėkoju už galimybę E, pirmininkaujant Italijai pasisakyti šią temą. Jūs žinote, kad e, didžiojo dvidešimtuko susitikime tarybos ir komisijos pirmininkai Europos, e, atstovavo Europos Sąjungai. Tačiau aš priemiau ir jūsų kvietimą pasisakyti dėl didžios dvidešimtuko susitikimo rezultatų čia pas jūs. Šios rezultatus mes vertiname labai teigiamai nes e, veikiame nuosekliai, remdamėsi savo poziciją dėl ekonomikos politikos, mes tengiamės suformuluoti savo e, pasiūlymus ir pastabas e, per mūsų pirmininkavimo pusmetį. Prisbane į mūsų pasiūlymus buvo atsižvelgtas, juos buvo atsižvelgta ir Italija buvo paremta ir daugelis e, e, partnerių išreiškė valią toliau skatinti ūkio augimą, užimtumo, užim, didinti užimtumą. Ir tokia yra pagrindinė 20, didžiojo 20-ko sustikimo mintis. Tai yra įtvirtinta ir tarybos išvadose. Yra teigiama, kad mes dar toli gražu nepasiekėme to ekonomikos augimo lygio, kuris yra, e, kurio lygis yra pasiektas e, pasaulyje. Ir mūsų ekonomikos padėtis vis dar yra e, labai sudėtinga, pažeidžiama. Mes taip pat pabrėžėme, kad dėl šių priežasčių mūsų bankų sistemos atsparumą reikia didinti. Nors buvo pasiekta nemažai pažangos įkūrus bankų sąjungą ir įvedus bankų e, atsparumo testus ES, vis dėlto dar turime e, tikslų, reikia, e, kurių reikia siekti ir ateityje. Kokie tai tikslai? Buvo parengtos įvairios saugimo strategijos, remiantis privačiomis ir viešosiomis investicijomis, skatinant, siekiant skatinti konkurencingumą ir e, taip pat skatinti prekybos apimtis, užimtumą. E, tai yra įsipareigojimai, kuriuos prisima didžiojo dvidešimtuko narės. Taip pat jos pasiryžusios didinti investicijas ir kurti naują politinę klimatą, kuriant naujus instrumentus ir priemonės, kaip antai mokesčių lengvatos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Yra pripažįstama, kad yra praraja tarp investicijų poreikio visame pasaulyje ir realių investicijų masto. Tai buvo ir šiandieninio rytinio, rytinių debatų, e, kuriuose dalyvavo ponas Junkeris e, objektas tai buvo pripažinta kaip problema Brisbane ir dėl to yra ketinama parengti visuotinę investicijų strategiją. ES sukurdama e, atitinkamus instrumentus dėl bankų atsparumo, e, ekonominio atsparumo, veiklos atsparumo, įvertinimo įneša savo indėlį, tačiau reikia, kad e, tie testai į, į, į, būtų imti pritaik, įtaikyti praktikoje ir būtų pakankamai veiksmingi, tą pabrėžia ir ponas Junkeris. Uh, Mums reikia platesnio masto investicijų politikos, ne tik tai nacionalinių, bet ir ES lygių. Italijos, pirmininkaujanti Italija, e, kovos, e, tai yra skiria daug dėmesio ir kovai su mokesčių slėpimu ir vengimu. Reikia stengtis ka, siekti, kad e, ten, kur yra pasi, tas tos, tas gaunamas pelnas, kuris yra pats stambiausias pelnas ir to pelno šaltiniai, kur, kurie yra akivaizdus, turėtų atitinkamai būti apmokestinami, kad jie būtų, e, turėtų duotų naudos valstybėms narėms jų ekonomikoms. Įvairios valstybės narės turi atitinkamai keisti savo įstatymus, kad koordinuotų ir keistusi informaciją apie e, mokesčių slėpimą ir vengimą ir apie pelno apmokestinimą. Taip pat reikia šalinti e, tokį reiškinį kaip e, agresyvus mokesčių planavimas. Ponas Tajani apie tai jau labai daug kalbėjo ir jisai dėjo didelės pastangas sprendžiant šią problemą. Mums europiečiams ir kita tema labai svarbi net jei ji ir nėra visi, visapusiškai teigiama, tai yra mums reikia daryti pažangą įgyvendinant 2010 metais sutartas e, Tarptautinio valiuto fondo struktūrinės reformas. Tai yra prioritetai, kuriuos įvardijo didysis dvidešimtukas. Junktinės valstijos taip pat buvo paragintos daryti daugiau šiame kontekste ir e, ratifikuoti tas reformas kurios, kaip jau sakiau, buvo patvirtintos 2010 metais. Mes savo ruoštų stengsime įgyvendinti visus tuos tikslus ir atitinkamai um, akcentuoti tai, kas mums labiausiai rūpi, tai yra ūkio augimas, ekonominės politikos ryškus pokyčiai šiuo metu, kai Europa ir Japonija turi nuveikti daugiau lyginant su kitais partneriais. Krize, e, tai yra žinoma, visas pasaulis patiria krizę, tačiau kiti regionai tą krizę įveikia sparčiau negu mes. Dėkoju. Dabar ponui Dombrovskį suteiksime žodį. Ačiū, dėkoju, e, gerbiamasis e, pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Aš e, džiaugiuosi turėdamas šią galimybę papasakoti Jums apie didžiojo 20-ko aukščiausio lygio susitikimo Brisbane e, e, susitikimo rezultatus. Tenai ponas Van Rompojus, ponas Junkeris ir aš atstovavome Europos Sąjungoje. Tai buvo. Tai buvo dar vienas aukščiausio lygio susitikimas po to, kai mes pradėjome gyvendinami darbo tvarkę 2008 metais. Mes ne tik kalbėjome apie pasaulio valdymą, globalų valdymą, bet ir apie įvairias problemas, kurios rūpia Europos Sąjungai ir šiam parlamentui. Norėčiau kreipti sudėmėsi į keturis svarbiausius dalykus. Pirmiausia, pasaulio ekonomika. Kaip yra įprasta didžiojo 20-tuko susitikimuose, pasaulio ekonomika buvo prioritetinis klausimas. Mes norėjome realistiškai vertinti dabartinę situaciją. Didysis 20-tukose taip pat paragino tinkamai derinti įvairios priemonės, gyvendinti struktūrinės reformas ir taip pat dinti fiskalinį patikimumą. Tai yra tai trys mūsų ekonomikos politikos ramšiai. Taigi mes pritarėme šiam receptui. Tam, kad galėtume sustiprinti ekonominį atsikūrimą, gaivinimą, Buvo kalbama apie tai, kad mums reikia skatinti investicijas, kursinti naujas darbo vietas. Mes turime turėti nuseklę investicijų skatinimo politiką e, Europos Sąjungos nacionalinių ir globalių ligmenimis, taip kad galėtume padėti visam globaliam ūkiui vystytis. E, Aukščiausio lygio susitikime e, buvo pasidžiaugta dėl komisijos pasiūlyto 300 milijardų investicijų paketo ir uh, Spalio mėnesį Europos Sąjunga paskelbė apie planą mobilizuoti papildomų fin, viešųjų ir viešojo privataus sektorių lėšas laikotarpiu iki 2017 metų. Taip mes pripažįstame jog būtina daugiau dėmesio skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Toliau, skaidru, mokesčių skaidrumas. Tarptaut, E, e, tarptautinės mokesčių sistemos skaidrumas buvo e, svarbi susitikimo tema. Būtina mokesčius rinkti ten, kur yra kūriamas pelnas. Ir pomas Obama kalbėjo, kad didysis 20, kad būtent šiuo klausimu daugiausia pasiekia ir mes visiškai tam pritarėme. Be to, SBO pateikė iniciatyvą kuri yra skirta tam, kad mes kovotume su nelegaliomis, neskaidriomis mokestinėmis praktikomis ir kad ir mokesčių mokėjimo vengimu tose šalyse, kur jis yra generuojamas. Siekiama jau jį baigti renkti 2015 metais. Kitų vadovų dėka mums, paramos dėka mums pavyko užtikrinti paramą šiai svaibai iniciatyvai. Ir šis klausimas ir toliau liks e, G20 darbo tvarkėje ir mes jo nepamiršime Europos Sąjungą. Toliau priekyba. Likus dviem dienom iki susitikimo e, buvo paskelbta apie tai, kad e, Kinija ir JAV ketina da, įgyvendinti laisvos prekybos susitarimą. Ir tai pakeitė visišką atmosferą susitikime, nes mes kalbėjome apie Dohos darbo tvarkės rengimą. Mes pabrėžėme, kad PPO vaidina labai svarbu vaidmenį reaguojant į dabartinius ir ateities iššūkius. Mes daug kalbėjome apie tai, kaip galima būtų uh, sutelkti savo pastangas ir geriau pasiruošti G20 susitikimui Turkijoje ir tai klimato kaita. Po labai sunkios diskusijos ir susilaukė paramos iš svarbiausių pasaulio partnerių, mes užsitikrinome, kad kad nebūtų tankomi mažiausi standartai, kai kalbame apie klimato kaitą. G20 e, e, šalis turėtų sutelkti savo jėgas ir mes tengiamės visomis išgalėmis įtvirtinti ES poziciją. Galiausiai mes e, išsireikalavome, kad būtų paminėtos valstybių narių, paminėti valstybių narių įnašai ir kad būtų mobilizuoti ištekliai iš. Uh, uh, uh, žaliojo fondo. Taip mes ruošiamės Paryžiaus konferenciją. Jūs tikriausiai prisiminate, kad buvo nuspręsta iš pradžių e, neminėti apskritai klimato kaitos e, ir todėl tai yra svarbus pasiekimas. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį ir ne, tikiuosi, kad diskusija bus vaisinga. Köszönöm biztos úr e, bevezető gondolatait, most pedig a képviselőcsoportok vezér szónokai következnek. Ačiū komisijos nariui už įžanginę kalbą, o dabar politinių frakcijų atstovų. Ponas Bas, EPP frakcijos vardu, ačiū pirmke. Ačiū komisijos nariai. Europos Sąjunga šiandieną yra pristačiusi labai ambicingą investicijų planą skirtą Europai, kuris turėtų sustiprinti e, Europos ekonomiką. Ir aš tikiuosi, kad E, Europos Sąjunga jau Brisbane e, galės e, patvirtinti šį planą, nes pasaulis tikisi vilti teikiančių žinių iš Europos Sąjungos pusės. Abi iniciatyvos, investicijų iniciatyva ir investicijų planas skirtas Europai yra puikus to pavyzdys. Mes neturėtume užmiršti, kad uh, E, patikimumas yra visų e, e, ekonomikos augimo ir, ir darbo vietų kūrimo pagrindas. Tad aš manau, kad turėtume ir toliau likti šitame teisingame kelyje. Mm, paskatos įmonėms taip pat yra labai svarbus gyvendinant šią darbo atvarkę. Valstybės narės jau daug ką padarė, kad Europa ir toliau vaidintų lydmerės vaidmenį E, keičiantis automatiškai informaciją apie mokesčių mokėtojus. Tačiau didžiojo dvidešimtuko iniciatyva turėtų būti dar labiau e, sustiprinta ir paremta e, ir toliau plėtojant ir tobulint, tobulinant automatinio duomenų, mokestinių duomenų apsikeitimo sistemą. Europos parlamentas nori, kad e, įmonių apmokestinimo politika būtų kiek įmanoma ir toliau skaidresnė ir nuoseklesnė. Mūsų frakcija pasisako už vadinamąją išplėstinį mokestį kad e, e, tokiu būdu mes prisidėsime prie tolesnio mūsų ūkio skatinimo. Mūsų pranešimas uh, E, kalba apie e, mokestinį, e, įmonių mokesčių politikos skaidrumo didinimą ir jos efektyvumo didinimą tai ir akcentuoja būtent šios dalykus ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tą dokumentą ir atitinkamai patvirtinti. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu kalbės Peter Zimon. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju pirmininkaujančiai valstybei, ypač už jos e, mintis dėl mokesčių e, vengimo ir agresyvaus mokesčių planavimo. Praėjus pastarosiomis savaitėmis e, išaiškėjo e, mokesčių, e, paaiškėjo, kad mokesčių politika valstybėse narėse vykdoma ir labai kontraversiška yra tik tai E, Lietkalnio viršūnė. Pastaraisiais metais ši, e, tūkstantis, milijar, tūkstantis milijardų eurų e, mokesčių buvo nuslėpta vykdant agresyvų mokestinį planavimą ir vengiant mokesčių mokėjimo. Tai yra milžiniška suma. Ir pradėti uh, veikti jau yra netgi beveik per vėlu. ES turi imtis atitinkamų veiksmų. Uh, Labai svarbu, kad ir tarptautinių lygmenių e, imtumėmės aktyvesnio vaidmens. Dėl to teisingai buvo padaryta, kad į didžiojo 20-ko sustikimo darbo atvarkė buvo įtraukta, įtrauktas šis klausimas. Mums reikia visuotinio susitarimo, tarptautinio susitarimo, tačiau reikia eiti dar toliau. Pirmiausia, SBO iniciatyva E, skirta kovai su mm, mm, pelno nutekėjimu į kitus regionus taip pat turi būti patvirtinta. Mokesčiai turi būti mokami ten, kur yra e, gaunamas pelnas ir tarptautiniai koncernai neturėtų išsisukinėti nuo mokesčių mokėjimo, nukreipdami savo pelnus į mokesčių oazes ir e, imdamėsi kitų suktybių. Taip pat mums reikia tikslingiau veikti ir e, kovoti su, mok su mokesčių oazių veikla. Mums reikia nustatyti, e, sudaryti aišku mokesčių oazių katalogą ir dėl to mūsų frakcija reikalauja sudaryti juodąjį e, visos Europos mokesčių oazių sąrašą. Taip pat mums reikia kovoti su pinigų plovimu įvairių e, pusiau legalių įmonių veikiančių neteisėtais būdais e, veikla turėtų būti pažabota. Ir mūsų pats aukščiausias tikslas turėtų būti ir tai, kas iki šiol buvo legalu ir buvo pripažinta ilgainiui kaip neteisėta, tiek Europos, tiek ir e, pasaulinių lygmenių turėtų būti panaikinta. Tai reiškia, kad mokestinė praktika, kuri yra neteisėta ir ateitie turėtų būti nelegitimi, turėtų būti paskelbta už įstatymo ribų. Dėkoju. Dėkoju toliau Eker frakcijos vardu, kalbės ponia Fotyga. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Komisijos narys panas Dombrovskis paminėjo labai svarbės iniciatyvas ir visos tos iniciatyvos yra paminėtos G20 susitikimo išvadose. Ir veiksmų plane, tai yra programoje, kuri yra skirta augimui užtikrinti ir efektyvesniam naujų prasmingų darbo vietų kūrimui. Visi šie dalykai yra labai svarbus infrastruktūros programos yra nepaprastai svarbios. Tai yra Taip pat mums reikia programų, kurios pakeistų mūsų bankų sistemą, kurios um, sukurtų infrastruktūrų tinklus. Yra dar vienas svarbus G20 aspektas, tai yra saugumas, o saugumas turi ir ekonominį aspektą nes be saugumo mes negalime tikėtis jokio augimo ir jokio, jokios, e, jokio vystimuose. Tačiau apie saugumą nekalbama G20 sustikimo išvadose. Po to, kai e, mano šalies regiono šalis prisijungė prie NATO, Mes pastebėjome, kad e, pas mus atvyko kur kas daugiau investuotojų, nei mes jų turėjome anksčiau. Bet visas tas geres iniciatyvas žlugdo atvira agresija. Ir e, jūs, ponė pirmininkė, ir jūs komisijos nariai, ir uh, E, jūs e, Italijos e, pirmingaujančios taryboje atstovė, jūs atstovavote tik tai daliai ES, jūs nekalbėjote apie saugumo grėsmės, kurios kelia grėsmę ir mūsų augimui, mūsų vystimuisi. Vladimiras Putinas užgožė viską ir sustarimą buvo priimti už uždarų durų. Sven, parančiojo dvjesto milijuna ponas jakovčič pone pirmininke du milijonai bedarbių iš jų septyniasdešimt penki milijonai jaunų žmonių ir šią situaciją reikia ir toliau analizuoti skaičiai, ko gero, yra gerokai didesni. Tačiau e, didžiojo 20-ko susitarimo e, rezultatai yra gana nematerialūs. Buvo paminėta būtinybė e, lei, paskatinti jaunus žmonės dirbti, leisti jiems dalyvauti darbo rinkoje. Ta tema nuolat kartojama ir minima. Taip pat kalbama apie moterų ir vyrų lygias galimybės darbo vietoje. Moteris turi turėti tas pačias teisės kaip, kaip ir vyrai e, vienodomis teisėmis patekti į darbo rinką. Ir taip pat visame pasaulyje turime e, skatinti ekonomikos augimą ir išspręsti tą ekonominę krizę. Ką gali padaryti Europą? Mes Darome prielaidą, kad Europa tikrai gali nuveikti labai daug, tačiau taip tuo pat metu reiškia ir didelį jos atsakomybę. Mažos ir vidutinės įmonės pripažįstamos kaip užimtumo skatinimo variklis. Mums reikia imtis iniciatyvų ir taip pat skatinti žaliosios ekonomikos vystimasi mums reikia toliau skatinti, remti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, nes e, būtent šiame susitikime buvo pripažintas jų e, svarbus vaidmuo. Taip pat labai svarbu kovoti su mokesčių vengimu. Pasaulinėje ekonomikoje pasaulio e, įmonės turi, generuoja didžiulis pinigus, tačiau dėje jie ne visada yra išleidžiami skaidriai ir labai dažnai yra nuslepiamos didelės sumos. Dėkoju. Panas Ferreira. Os resultados da reunião do G20 Ačiū, pirmininkė. Didžio 20-ko susitikimo rezultatai pirmiausia parodo, kokia gili yra krizė. Ir kaip ilgai mums nepavyksta jos įspręsti, pagrindinės e, ekonomikos pasaulyje nesugeba įveikti šios ekonomikos krizės. Tai yra sisteminė krizė ir sprendimo nerasime, nebent mes e, atsisakysime neteisingumo neteisybės, kuri yra įsitvirtinusi visur. Pagrindinės ekonomikos Europoje stagnuoja. Čia mes kalbame daug apie ekonominį bendradarbiavimą, tačiau kai e, e, periname prie veiksmų, matome, kad nieks nieko nenori. Mes tiesiog iš naujo pritaikome, de, e, kaip kinzietiškus receptus. Mm. Kalbama, kad reikia investuoti į infrastruktūrą, tačiau vėlgi jokių investicijų nematome. Kalbame apie e, būtinybę kovoti su mokesčių vengimu. Bet vėlgi niekas nenori kalbėti apie mokesčių rojus ir apie tai, kad yra įvairiausių e, praktikų, įvairiausių veiksmų, kurias taiko e, didžiausios sostinės, kurios skatina tą mokesčių vengimą. Ačiū, ponas Mak. Ačiū, ponas Mak, dvi minutės. Ponas Morera nepabaigė savo minties, bet aš pratęsiu jo mintį. Ar netrodo vienmainiška sakyti, kai reikia pelną mokestį ten, kur pelnas yra padaromas ir tuo pat metu Junkeris, kuris yra atsakingas už komisiją, ir, ir buvo tos valstybės premjeras, kurioje buvo e, mokesčių e, priebėga, mokesčių dangus. Taip, aš pritariu, kad laisvoji priekyba gali paremti e, augimą, tačiau jūs dabar deratės dėl priekybos sutarties su e, JAV, kurie apima ir arbitražo sąlygą. O kaip toliau rytoj bus siūloma padalinti į mažesnės milžinišką Google įmonę? Ir ar, arbitražas nebus pirmas atvejs, o dabar Europos piliečiai turės mokėti JAV įmonėms. Kai kalbam apie investicijas, yra svarbu, kaip tai yra svarbu ekonomikai. Taip, aš sutinku su to, bet tai, ką jūs siūlote, vėl yra veidmainiška. Pirmininkas Junkeris pasiūlė idėją, kad Europos komisija iš ES paims tam tikrą dalį pinigų, Europos investicijų bankai, mm, taip pat, bankas taip pat skirs pinigų ir susidarys 350 milijardų suma. Kitas dalykas, kalbama apie ekonomikos augimą darbo vietų kūvimą, bet ES mums trūksta ekonomikos augimo ir trūksta darbo vietų. Uh, ES patvirtino Lisabono strategiją, kad iki 2010 metų ES taps kompetitingiausia, atsiprašau, labiausiai konkurencinga e, ekonomika pasaulyje, tačiau tai vėl veidmainiška, aš su tuo nesutinku. Kur, um... Dėkuoju. Toliau ne, neprisijungusių vardų ponas Bei, vieną minutę. Prašau. Gerbiama pirmininkė. Be žiniasklaidos spektaklio nelabai ko naujo buvo galima tikėtis iš naujo G20 susitikimo išskyrus es veiklos krypčių patvirtinimo, kurie vis dar didelį įtaką daro globalizacijos ideologija ir jav interesai. Tuo tarpu kai kurie apsiriboja svajonę apie pasaulio valdymą, vyrojant jav protektoratų, kiti, pavyzdžiui, Rusija kuri yra toli gražu, netokia izoliuota, kaip mes norėtumėm, ruošiasi daugia poliam pasauliui, kurio nori apie kurį svajoja daugelio šalių patriotai. Per šį G20 aštrus ir pagirūniški antirusiški žodžiai buvo pasakyti Europos premjero ministro ir tai prilygo kolektyvinės institucijų insterijai. Todėl aš raginu vis dėlto parlamentą pasisemti uh, įkvėpimo iš Australijos migracinės politikos, kur yra tvirta, aiškiai ir uždara. Operacija suverenios sienos, pradėta 2013 metais, leido atgrasyti potencialius migrantus ir ištuštinti tikslus e, migrantų gabenimo, kurie pelnosi žmonių nelaimių. Jeigu mes norime iš tikrųjų uh, E, apsaugoti savo sienas, mes turime užkirsti kelią tam, kad e, iš, iš nelaimingų žmonių, nelaimingi žmonės nežūtų bandydami kirsti sienas. Ačiū. Gerai, dabar pirmiausia atskiri savo vardu kalbėsintis kolegos. Pirmiausia, žodis tu teikiamas poniai Spirakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Good 20 susitikimo metu buvo įsipareigota skatinti augimą ir užimtumą. Tai yra labai svarbus klausimas. Ne tik tai ūkio augimas pasauliniu mastu, bet ir Europos Sąjungos mastu. Prieš keletą valandų ponas Junkeris e, patvirtino, e, pristatė 300 milijardų e, eurų investicijų paketą skirtą Europai. Tai yra labai ambicingas projektas. Jeigu jis mums pavyks, tuomet bus sukurta daugiau nei milijonas naujų darbo vietų per temiausius trejus metus, neapsunkinant, neužmetant naštos ES biudžetui. Tačiau dažnai būtent detalės būna tos su, e, sudėtingas dalykas, kurios, kuris, kuris, kurio mes dažnai nematome ir nežinome, kaip išspręsti. Kaip tie 300 milijardų bus realiai panaudoti ir kaip bus galima tą 15 multiplikatorių panaudoti kaip svertą ir kaipgi bus išspręsta krizė kai kuriuose valstybėse narėse, kurios ypatingai e, didelius krizės padarinius e, jaučia. Ir e, pati silpniausia valstybė šio požiūriu yra Graikija. Ir ar iš tiesų e, toms valstybėms bus suteiktas prioritetas, prioritetinis finansavimas ir iš ankstinis finansavimas? Taigi komisija turėtų toliau laikytis šios iniciatyvos, kuri labai e, svarbi, nepriklausomai nuo to, ką nusprendė didysis dvidešimtukas. Reikia tikėtis, kad komisija elgsis nuosekliai ir Europos investicijų bankas prisidės prie naujų inovatyvių priemonių plėtojimo. E, kokios konkrečiai tai turi būti priemonės, tai yra klausimas susijęs su šiuo paketo įgyvendinimu. Mes norime tiksliai tai žinoti, kad žinotume, jog judame teisinga likme kad e, būtų kiek įmanoma labiau apribota galima rizika, nes šis naujasis investicijų planas yra labai ambicingas ir labai įdomus. E, jo tikslas yra pakeisti Europos įvaizdį ir pakeisti padėtį Europoje. Jis turi būti įgyvendintas kiek įmanoma greičiau, ypač tose šalyse, kurios patyrė, patyrė ypatingai e, sunkius krizės padarinius. Pirmininkė, matau, kad mes kalbame suprantu, kad kalbame labai reikšmingą temą, tačiau norėčiau, kad laikytumėtės jums skirto laiko ir galvotumėte ir apie kolegas, kurie kalbės po jūsų. Dabar ponas Gutierės Pietro. Ačiū, ponė Pirmke. Neįtin mėgstu uh, 20 kokščios lygio susitikimo nuo pat pirmojo susitikimo Vašingtonė. Tuomet jau matėme, kad, kad kalbama labai daug. Uh, bet nieko nedaroma, kad kalbama apie kažkokius finansavimo mechanizmus, bet jų niekuomet nematome. Viena per kitaip Europos Sąjunga vaidina svarbu vaidmenį šiame susitikime, nes mes išgyvename ekonominę krizę ir da, a, turime nepakankamai darbo vietų, reikia įvertinti, kodėl e, pasaulio ūkis yra toks e, trapus. Kiekvienas nori, kad ES pakeistų savo politiką, kiekvienas nori, kad ES e, surastų kažkokiu būdu įveikti krizai ir skatinti augimą. Ir reikia vadovautis sveiku protu, reikia skatinti. Uh, uh, tas rytis, kur turime potencialo, tai, tai reikia padėti tai įmonėms nežlugti. Mums reikia ambicingesnės fiskalinės politikos ir panas Junkeris, nei tą, kurią pasiūlė panas Junkeris šiandien. Mums reikia da, suvokti, kad stabilumo fondas turėtų būti da, naudojamas kuo lankščiau. Mums. Da, Reikia atsisakyti tų, tos politikos, kuri mažina vidaus vartojimą. Reikia padėti žmonėms. Reikia spręsti uh, sukčiavimo mokesčių srityje sri, uh, klausimą. Reikia solidarumo taip pat. Negalime leisti, kad kitas dešimtmetis taip pat būtų uh, prarastas potencialo prasme. Dėkuojam pekne. Vážený pán komisár. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos narė. G20 viršūnį sutikime jūs dar kartą paminėjote, kad jūs vertinate, jog vyksta ekonomikos augimas. Taip, tai kelia e, nuostabą. <clears throat> Nes visą laiką buvo kalbama, kad e, ekonomikos augimas nevyksta, kad yra didinami mokesčiai, kad yra nerealistiniai tikslai, klimato kaitos e, tikslai ir visi kiti. Ir vienintelis sprendimas, kurį jūs galėtumėte rasti, tai tik tai didesnės viešosios išlaidos, daugiau vyriausybės išlaidų ir daugiau skolų, nes daugiau išlaidų reiškia daugiau slaugų. Jeigu norime e, išspręsti ekonomikos augimo problemą ir padidinti užimtumą, reikia steigti galimybę toms šalims, kurios nemoka valdyti savo lėšų, kad jos bankrutuotų, nustoti gelbėti tas šalis. Tikrai klimatas aplinka keičiasi ir reikia atitinkamai adaptuoti ir verslo aplinką. Ačiū. Toliau ponis, ponas Mazuronis. Vieną minutę, prašau. Sveikintina, kad didžiųjų pasaulio valstybių lyderiai susirinko į dvidešimtuko susitikimą brisbane ir svarstė esmines šiandienos problemas. gerai kad valstybių vadovai svarstė ir numatė gaires ateičiai tokiais svarbiais klausimais kaip globalus ir tvarus ekonominis augimas klimato kaita kova su ebolos virusu. būtina paminėti gana vieningą dalyvių poziciją vertinant situaciją ukrainoje ir rusijos vaidmenį joje. tai kad susitikime dalyvavo rusijos prezidentas vladimiras putinas kaip ir tai kad daugelio valstybių vadovai išsakė atvirą nuomonę ir vertinimus dėl įvykių ukrainoje tiesiogiai rusijos prezidentui yra gerai ir tikėkimės kad tai padės jam susiprasti padės stabilizuoti situaciją ukrainoje ir rasti taikų bei išmintingą sprendimą nors matant kas šiandien vyksta lietuvos rusijos pasienyje kitus rusijos veiksmus erdvės abejonėms yra daugiau nei norėtųsi. Ačiū toliau, ponas Vilinski. Pusantros minutės, prašau. Ačiū. Ačiū, ponios ir ponai. Akivaizdu, jog 20 e, valstybių bendryje yra labai reikšminga, jie atstovauja dviem trečdaliam e, gyventojų, dviem trečdaliam e, pasaulio ekonomikos ir aišku, didžiąją dalį pasaulio skūriamo BVP generuoja būtent šios šalis. Ir dėl to e, yra labai svarbu ir pasižiūrėti, ko, ką ketina daryti ir ponas Junkeris siūlydamas savo investicijų planą. Mes tikimės, kad tai nėra vien tik tai pinigų stumdymas iš vienos eilutės į kitą. Mums reikia e, ir, ir toliau e, daryti viską, kad būtų tinkamai kontroliuojama bankų veikla, kad bankininkai būtų įpareigoti e, E, atsakingai elgtis su klientų pinigais ir kad bankai išdirbantis didžiulius pelnus, e, to, tos pelnus e, integruotų į ekonomiką ir skatintų ekonomikos augimą. Du trečdaliai visų biržoje vykstančių sandorių eina per bankus ir, e, tai, ir sukūriamos visiškai neskaidrios ir neaiškios struktūros. Atsiranda spraga tarp didžiojo septyneto ir BRIC e, šalių. Ir ta spraga, e, praraja nuolat didėja. Tad mums reikia, kad valstybių E, bendryje taptų pasaulinė ir jinai galėtų e, dalintis e, gerybėmis, kurios būtų kuriamos visų naudai ir visų, visų labui. Panas Balaš. Pane pirmininkė, komisijos nariai, Europos centrinės bankas, BPO ir Tarptautinis valiutos fondas ir dabar 20-tukas sako, kad uh, Visą tai, ką, viską, ką mes įsivaizdavome apie mūsų ūkį, neoliberalistinis požiūris ūkį nepasiteisina. Ir šiandien mes turime. Uh, uh, aiškiai kalbėti, kad pasaulyje reikia keisti požiūrį, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu. Mes žinome, kad, investici... mes žinome, kad investicijos, kad perėmio prie ekologiško ūkio klausimai yra absoliutus mūsų prioritetai. Ir ką tik buvo pasakyta, kad šiandien reikia, kad komisija, kad Europos Sąjunga atsižvelgtų į e, dabartinę situaciją ir kad mes greitai ir aiškiai reaguotume į mokesčių vengimą ir kad mes kur kas aktyviau investuotume į savo ūkį. Šiandien tai, kas buvo pasiūlyta šiandien, tikrai nepakanka. Mums reikia da, gerai da, da, tokių tok, tikslinių investicijų ir turime padaryti viską, kad perėjimas prie ekologiško ūkio taptų realybė ES, kad mes čia rodytume pavyzdį visam pasauliui. Štai ką matome pasaulyje, pasaulis keičiasi, turime keisti keistis ir net didysis dvidešimtukas tą pripažino. Dėkuoju dabar ponas Boštinaru. Dvi, dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Vicepirmininkė. DSND grupė atsižvelgė į tą ribotą pažangą, apie kurią mums buvo pranešta. Ir mums malonu išgirsti G20 įsipareigojimus 2 procentais padidinti BVP. Tačiau išvada yra tokia, jeigu valstybės narės sugebėjo įveikti krizės poveikį, o visa Europa to nesugebėjo, tai reiškia, kad kitos šalis sugebėjo sparčiau išbristi iš krizės. Dar kita gera iniciatyva yra uh, skatinti investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Ir tai labai atitinka tuos planus, kurie buvo pristatyti mums šį rytą. Taip pat mes e, atkreipėme dėmesį į idėją užkirsti kelią mokesčių vengimui e, tarp valstybinių lygių ir apmokestinti pelną ten, kur pelnas gautas. Tačiau nieko nebuvo pasakyta, kovant, e, kovojant su mokesčių prieglopšiais. O vis dėlto tai yra labai didžiulė problema, kuri mums iškyla, nes tos sumos prilyksta JAV bendrajam vidaus produktui. Buvo kalbama apie dėrybas susijusią su klimato kaita, bet mes turime savo papriekaištauti, kad mes patys nebuvome to susitarimo dalimi, kuris buvo pasirašytas tarp Kinijos ir JAV. Nemažai buvo pasakyta apie bolos viruso grėsmę. G20 nesupranta to fakto, kad didžiosios valstybės nesugeba kontroliuoti krizės ir negali apriboti šios problemos poveikio dydžio. Be abejo, dėl šios krizės mes galime patirti milžinišką pavojų tiek Europoje, tiek Afrikoje. Ir aš tikiuosi, kad Europa turėtų būti lyderė ir turbūt išgirstas mūsų balsas. Toliau Davidas Martinas, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė keturios e, valstybės narės e, e, dalyvauja didžiojo dvidešimtuko susitikime. Europos Sąjunga taip pat, Europos Sąjunga taip pat tenai atstovaujama. Ir Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija mums šiandien pažadėjo daugiau investuoti tai tam, kad mūsų ūkis būtų atgaivintas. Tačiau būtų realistiška pasakyti, kad mes negalime turėti dažnaus tvaraus tvaraus ekonomikos augimo, jeigu pasikliausim tik savo priemonėmis. Mums e, reikia prekiauti ir su kitomis šalimis. Todėl reikia renkti aktyvesnę tarptautinės prekybos darbo atvarkę, kuri padėtų mums išnaudoti visą savo potencialą. G20, pavyzdžiui, buvo kalbama apie daugia šalę prekybos sistemą ir aš ir mano frakcija tam pritariu. Taip pat buvo kalbėta per darybas ir apie galimą da, e, tokios spartaus e, e, postumio suteikimo paketą. Mums reikia da, derinti savo veiksmus kitomis, su kitomis šalimis. Reikia, kad Singapūro ir Kanados laisvosios prekybos sustarimai, laisvosios prekybos erdvės būtų sukurtos Mums reikia investicijų, susitar, investicijų sutarimą su Kinija ir be abejo negalime e, visko aukoti tam, kad turėtume tuos susitarimus. Bet e, didysis dvidešimtukas turi savo vertybės ir todėl turime kalbėti apie sąžiningą augimą, darnų vystimąsi, e, sąžiningus darbo standartus ir uh, sąžiningą mokesčių re reguliavimą. Ir taip mes galėsime uh, sėkmingai gyvendyti G20 nustatytą darbo atvarkę ir užtikrinti uh, ekonominį augimį vystimas Europos Sąjungoje. Ačiū dabar žodis suteikiamas ponui Dantį. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, mėlyi kolegos. Didžiai Čia 20-ukų sutikimas Brisbane reiškia ir e, kitą reakciją į krizę, ekonomikos krizę mūsų žemynę. Ūkio augimas ir užimtumo skatinimas nebėra vienos valstybės tikslas, tai yra visos e, valstybių bendrijos tikslas ir strategija, kuri buvo patvir, pa, pa, konkretizuota komisijos pirmininko Junkerio pristatant e, investicijų paketą. E, rodo, jog e, ekonomik, e, Europos e, sąjunga daro, deda pastangas, tačiau mums reikia imtis aktyvesnių veiksmų ir tarptautinių lygmenių ir negalvoti vien tik tai apie taupimo politiką. Mes turime prisimti um, aktyvų vaidmenį ekonomikos, socialinių um, ryšių srityje. Ir reikėtų at, atnaujinti tą jau senstelėjusią socialinę mūsų Europą, kaip tą pabrėžė ir popiežius. Mums reikia Europos, kuri pagaliau prabunda ir prisima atsakomybę už ateities kartas. Dėkoju. E, Dėkoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Kaputo Nikola. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Susitikime Brisbane buvo kalbama apie pasiūlą ir paklausas, finansų sistemos stabilumą, e, pasaulinę priekybą ir kitus dalykus kalbėta. Tai yra labai svarbus ateities klausimai, tačiau galutinis komunikatas nepakankamai konkrečiai e, išdėsti ekonomikos faktorius, kurie yra ypatingai svarbus mūsų ūkiui. Aš e, turiu omenyje, pažiūrėjau, mažasis ir vidutinės įmonės, kurios yra Europos ekonomikos pagrindas. Uh, ir kurios e, dėja kenčia, vis labiau kenčia nuo dabartinių ekonomikos e, sviravimų. Buvo minėti ir mokesčių rojai, reikėjo pateikti konkrečius pasiūlymus e, šią temą. Tačiau teigiamai galima vertinti tai, kad buvo patvirtintas 2015-2016 metų investicijų planas, kuris turėtų ir e, e, planas, kuri, pagal kurį turėtų būti užtikrintas didesnis ūkio subjektų veiklos skaidrumas, taip pat didesnė jaunimo įtrauktis į darbo rinką ir, ir kiti labai svarbus dalykai. Dėkoju. Dabar ponas Etrič. Uh, the... Ačiū, ponas Gauzis sakė, kad G20 rezultatai buvo palankus Europos Sąjungos ekonomikai. Jeigu tai bus atspindi, atsispindi tame, ką pasakė Junkeris šį rytą, tai buvo kalbama apie fondų Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, kuris, kurios bus atsinė tvarka padalyjamos. 50 procentų e, BVP sudarys, sudarys iš valstybės sektorius. Tačiau kaip su finansų netinkamu valdymu, su įsiskolinimu, ar, ar, ar būtent to mes siekiame, jeigu tai iš tiesų yra te padeda mums Dievas? Köszönöm képviselő úr, nyilván így is lesz. Most pedig e, biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszolj. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui atsakyti iškeltus klausimus. Ponas Dombrovskis, prašau. Gerbiamas rinkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šias diskusijas, už jūsų komentarus. Mes be abejo atsižvelgsime į tai ir pasinaudosime jūsų komentarais ir rekomendacijomis toliau Mm, dirbant šioje srityje, prinkaujant Turkijai, nepaisant kritinio, kritinių pastabų, vis dėlto šis darinys G20 išliks ir toliau. Tai yra vienintelis pasaulinis formumas, kuris apjungia tiek išsivyščiusias, tiek sparsiai besivystančias šalimis ir kuris padeda pasaulio ekonomikai išvesti iš krizės į atsigavimą. Taip, reformos vyksta, mes, mes tikimės, kad jos atneš gerų dalykų, palankių dalykų, bet viskas priklauso ir nuo mūsų patirties sukauptos Europos Sąjungo. Tačiau reikia pažangos ir pasaulinių lygių tam, kad tai būtų efektyvu, veiksminga visose lygiuose. 20 uh, e, viršūnių tikimas buvo labai svarbus dėl prisimtų e, įsipareigojimų, kurie svarbus skatinti ekonomikos atgaivinimą visame pasaulyje, taip pat ir Europoje. Kalbėtojai taip pat iškėlė klausimą susijusi su saugumu Ukrainos situacijos kontekste. Ir nors tai nebuvo oficialios darbo atvarkės dalis, vis tiek buvo labai daug diskutuota G20 viršūnių sutikimo pakraščiuose. Taip pat e, pirmininkas Junkeris labai rimtą pokalbį turėjo su Rusijos federacijos prezidentu Putinu dėl, Putinu dėl Rusijos agresijos Ukrainos atžvilgių. G20 2015 metai turėtų būti metai, e, per kuriuos būtų įgyvendinama ir užbaigiama darbo atvarkė. Pasaulinė strategija, finansų e, reguliavimas ir mokesčių klausimai bus patys svarbiausi. Ir aš pritariu parlamentui, jog būtina šią plataus užmojo darbo atvarkį įgyvendinti toliau. Ačiū komisijos nariu Dombrovskijui. Dabar tarybos vardu žodį suteiksiu žodį ponui Gauzi. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo minėta labai daug temų. Ponas Simonas kalbėjo apie būtinybę kovoti su mokesčių slėpimu, Ir tą mes turime daryti tiek G20 lygmenių, tiek ir ES lygmenių. Mes turime kovoti su mokesčių rojais ir atitinkamų tarptautinių ir vidinių ES priemonių imtis kovojant su mokesčių slėpimu. ES e, dėjo visas pastangas, kad būtų sus, pasiektas susitarimas tarp mokesčių e, institucijų. Tai vyko spalio mėnesį ir e, panašu, kad e, gruodžio mėnesį bus imtas ir kitų žingsnių. Mm, kitas kolega kalbėjo apie mm, mūsų politinės darbo tvarkės tolesnį plėtojimą ir e, tiek daugia šalių, tiek ir tarp, tarp vyriausybinių lygmenių ir kaip svarbu e, įgyvendinti atitinkamas priemonės, kad TTIP susitarimas e, taptų dar labiau ambic, dar ambicingesnis ir būtų veiksmingai gyvendinamas derantis su jungtinėmis valstybėmis. Ta daro pirmininkaujantį Italiją. Mes taip pat turime susitarimą su Kanada. Ir taip pat Japonija ir e, su Japonija ir Singapūru tarėmės. Ir visiškai pritariu tam, ką ponas Jakovič minėjo tai, kas čia labai dažnai buvo akcentuojama ir teisingai akcentuojama, tai yra atskaitos taškas konkretiems veiksmams. 200 milijonų bedarbių visame pasaulyje reiškia, jog mes turime sustiprinti žmonių galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Ir apie tai labai daug buvo kalbama ir didžiojo dvidešimtuko susitikime. Ypač e, pažeidžiamos visuomenės grupės, darbuot, darbininkų ir darbuotojų grupės turėtų uh, susilaukti mūsų paramos. Taigi bedarbiams turime uh, teikti visokiojopę paramą. Ir aš manau, kad institucijos, Europos institucijos, taip pat konkrečiai Europos parlamentas čia artimiausius metus tikrai turės ką nuveikti. Reikia sudaryti kiek įmanoma geresnės užimtumo sąlygas, skatinti užimtumą, darbo vietų kūrimą. Taip pat kolega minėjo, kad labai svarbu ekonomikos politiką pakeisti iš esmės ir panašu, jog didžiojo dvidešimtuko susitikimas pademonstravo, jog Europos Sąjunga iš tiesų turėtų e, persvarstyti savo likščiolinį ekonominės politikos modelį. Žinoma, mes turime kurti ir naujas e, mokestinės paskatas ir saugumo, stabilumo ir augimo paktas turėtų tapti lankstesnis, tą pabrėžia ir e, didžiojo dvidešimtuko sustikimo atstovai, dalyviai. Ir taip pat labai svarbu, kad E, ir pasižymėti tai, kad Junkeris e, e, ir ponas Kataininas pristatė investicijų planą, kuris turi būti nedelsiant įgyvendintas. Jis turi padėti ir kiek manoma veiksmingiau naudoti, panaudoti stabilumo ir augimo paktą. Mums reikia investicijų, kurios būtų skirtos bendriems mūsų tikslams įgyvendinti. Uh, Ir tai yra labai svarbus e, Junkerio plano momentas, aspektas ir e, mes, e, taip, to, atitinkamai atsižvelgdami į tas plano nuostatas, norime protingiau vystyti ir plėtoti savo vystimosi politiką ir sanglaudos politiką. Taip, E, suderinsime ją su ekonomikos tikslais ir ne, nepažeisime stabilumo ir, ir e, augimo pakto nuostatų. Dėl solidarumo aš taip pat visiškai pritariu, mums reikia daugiau solidarumo Europos Sąjunga, Sąjungoje. E, Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnis pabrėžia solidarumo reikšmę ir čia mes turime uh, E, imtis veiksmų, kad solidarumo principas e, būtų taikomas daugelie mūsų politikos sričių. Tai yra ir naujas, naujai formuluojamas įsipareigojimas, kurį prisijima visos trys institucijos. Čia netgi buvo kreiptasi ir į Dievą, Iš tiesų, e, jisai turėtų e, mus e, įkvėpti teisingai, tinkamai vykdyti savo ekonomikos politiką, tačiau aš norėčiau pabrėžti ir žmonių indėlį kaip pagrindinę varomąją galę, kuri gali pakeisti labai daugą į gerą. Dėkoju. Aš valostą vitavo. Pirmininkė. Dėkoju tarybos pirmininkui. Ir noriu informuoti kolegas, kad diskusijos šią temą baigėsi. Ir kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas apie bendrąją skaitmeninę rinką. Yra pateikti trys e, pareiškimų